tout le monde. Labas rytas. Noriu pasiūlyti pradėti posėdį. Pirmas darbo atvarkės punktas yra darbo atvarkės tvirtinimas. Ar galime patvirtinti darbo atvarkę be pakeitimų, ar būtų kokių ko specialių pastabų? Ne, puiku, darbo atvarkę tvirtiname. Tai tada siūlau Perėti prie pirmininkės pranešimų. Noriu visų pirma visus pasveikinti sugrįžus po vasaros atostogų. Tikiuosi, kad jos buvo geros. Žinoma, paskutinėmis dienomis jūs sekėte situaciją Libijoje. Jis markiai pasikeitė. Libijos sostinėje Kadafio režimas e, žlugo, tačiau vis tiek sukilėlių jėgos laiko sostinė ir dar daug įtakos daro šalyje. Labai svarbu paminėti tai, kad Paryžiuje rugsėjo pirmą dieną įvyks palaikymo demonstracija ir reikia atsižvelgti, aišku, į pono Bernardilion paskirimo faktą. Po pietų jis, bus, jis ateis pas mus. Ir e, Bernardilionių ir jis yra e, specialiuoju įgaliotiniu pietinėms viduržėmio jūros regiono šalims paskirtas ir jis e, keisi su mumis nuomonėmis ir aš siūlyčiau visus klausimus uh, susijusius su šia tema būtent palikti popietį, kuomet ateis ponas Leonas į mūsų posėdį. Toliau Kitas darbos tarkės punktas tai yra posėdžių protokolų tvirtinimas. Tai yra gegužės 24-25, birželio 6, birželio 15-16, birželio 21 ir birželio 27 dienos. Jeigu nebūtų komentarų, siūlyčiau protokolus tvirtinti. Taigi šie posėdžių protokolai patvirtinti. Dabar periname prie ketvirto darbo atvarkės punkto, tai yra e, ES strategijos dėl Centrinės Azijos įgyvendinimo eiga. Pagal darbo atvarkę turime svarstyti ponios Kilnilsen pranešimą dėl ES strategijos Centrinės Azijos įgyvendinimo Tai yra iš tikrųjų geografinė, politinė prasme labai svarbios valstybės, kurios turi didžiulį vystimosi potencialą, turi daug gamtinių išteklių, tačiau susiduria su milžiniškais ištekliais, ypač valdysenos ir žmogaus teisų srityse. Noriu priminti keletą iniciatyvų, kurių mūsų komitetas ėmėsi šiuo klausimu. Praeitą balandį čia žmogaus teisų gynėjai buvo atvykę. Po to mūsų delegacija vyko į regioną Uzbekistaną, Turkmenistaną. Gegužę organizavome ekspertų klausimus dėl geostrateginių klausimų, dėl energijos, vandens, e, žmogaus teisų. Dėl tų iniciatyvų, žinoma, yra ir parengtas ponios Kimnysen pranešimas, kurį šiandien ir analizuosime. Poniai pranešiai dabar žodis. Ačiū pirmininkė, kaip visi žinome, nuo 2007 metų yra parengta strategija, įgyvendinama ES strategija ir noriu aišku, paaiškinti jums visus tos motyvus, kaip jūs be abejo pasiskaitėte. ES ėmėsi visos eilės um, iniciatyvų, yra daug kas nuveikta dėl šių valstybių, aš čia gal detaliai visko neprisaknėsiu. Mes galvojame, kad dabar svarbu yra parengti naują pranešimą, kadangi mūsų manimų yra svarbu vėlgi pažvelgti į mūsų strategiją šiam regionui neapsiribuojant vien tik tai e, šią strategiją, bet panalizuojant, ko trūksta, ką reikėtų padaryti, ką, kokių pakeitimų reikia ir kas yra pasikeitę, taip pat ir pasaulinių lygmenių šiame regione. Noriu patikslinti, kad nebūtų kokių nesupratimų. Eina kalba apie mūsų strategiją e, Centriniai Azijai, o ne um, Centrinės Azijos valstybių strategijai. Uh, Yra apibriešta visa eilė prioritetų, kaip jūs žinote. Pirminėme dokumente yra surašyti visi prioritetai gera valdysena, žmogaus teisės, demokratija, švietimas, mokymas, komercija, investicijos, transportas, energetika, aplinka, tvarumas kova su bendrais iššūkiais ir kultūrų dialogas toks pranešimas, aišku, kokį aš turėjau parengti, negalėjo išanalizuoti visų tų prioritetinių sričių detaliai, bet norėjau visų pirma, um, aišku, apžvelgti pačius aktualiausius iššūkius. Todėl galvoju, kad reikia ypatingą dėmesį sutelkti į žmogaus teises, įstatymą viršenybę, vandenį, energetiką ir um, regioninį saugumą. Tai kaip jūs ir pamatysite, tie trys klausimai yra aptarti būtent tokiu būdu. Du ramščiai čia yra labai svarbus - žmogaus saugumas ir regioninis bendradarbiavimas. Tokiu būdu sudėliau savo pranešimą. Žmogaus saugumas mūsų, mūsų manimų yra labai svarbus dalykas. Mes galvojame, kad visa mūsų politika turi būti paremta tokia sąlyga Um, žmogaus teisės, pagrindinės teisės, piliečio teisės būtent turi būti mūsų politikos esmė tiek šiame regione, tiek ir visur kitur pasaulyje. Jūs kaip tik paminėjote ir arabų valstybės. Um, tai, kas vyksta arabų valstybėse, žinoma, turi paskatinti mus peržiūrėti taip pat ir mūsų strategiją Centriniai Azijai, pagalvoti, kaip toliau galėtumėm dirbti. Taigi, tas žmogiškasis saugumas, prie to klausimo mes dar sugrįšime. Kitas klausimas tai yra regioninis bendarbiavimas, be abejo, tai yra labai svarbus dalykas. Mes žinome, kad visi iššūkiai kylantis tame regione, ar tai būtų kontrabanda narkotikais, žmonių priekyba, ekstremistiniai išpolių grėsmė, gamtiniai ištekliai vanduo ir taip toliau nebus išspręsti, jeigu nebus derinami visų visų e, to regiono valstybių veiksmai. Taigi, lankydamėsi vietoje, mes taip pat pastebėjome, kad, e, ir aš galiu konstatuoti, mes visi tą konstatavome, jog Centrinės Azijos e, valstybės, nežiūrint įvairių pasisakymų, pareiškimų, nėra labai palankiai nusiteikusios regioninio bendradarbiavimo klausimų. Tad ES turi pasiremti savo neutralumu, savo istorinę patirtį kryptimi ir, žinoma, paskatinti tas valstybės judėti į priekį iš šio klausimo. Kitas dalykas, čia nėra kokia tai prieštara, bet tai, kas pasakyta pranešime, mes taip pat turime ir lai, pažiūrėti kiekvieną šalį individualiai. Tas požiūris turi būti la, kiekvienai valstybei skirtingas, diversifikuotas. Jei pageidausite, galėsime sugrįžti dar prie tų klausimų, žinoma, tai, tai pagrindiniai tokie pranešimo elementai. Aš labai norėčiau išgirsti jūsų visų komentarus, man labai svarbus yra jūsų pastebėjimai, aš labai lauksiu kolegų glaudos bendarbiavimo ir, ir tikrai labai lauksiu kiekvieno iš jūsų indėlio. Dabar Galvojant apie pranešimo formatą, vertime į prancūzų kalbą yra dvi klaidos. Tai kalbant apie ES įsipareigojimą, trečiame punkte svarbu būtų pasakyta, kad mes skatiname e, ne vien tik tai NVO ir pilietinės visuomenės veikėjus įsitraukti, į tą darbą. Aš noriu patikslinti, kad angliškam vertime skiriasi ta frazė. Toliau e, dėl Uzbekistano dar yra e, datų čia klaida. Svarbu, kad būtų atsižvelgta į, ne į 2010, o 2009 metų spalio tarybos išvadas. Tai norėjau atkreipti jūsų dėmesį į tos klaidas. Uh, Dėl žmogiško saugumo, apie ką aš tik ką kalbėjau. Pabaigoje yra pasiūlymas dėl parlamentinio forumo, tai yra vienas iš pranešimų pasiūlymo. Labai svarbu, kad mes suvaidintumėm e, tokį skatinantį vaidmenį, skatindami e, šių įvairių skirtingų valstybių parlamentus dirbti kartu, bendarbiauti. Žinoma, tai uh, leistų pastumėti į priekį regioninį darbą ir, ir tai tikrai labai konkretus toks pasiūlymas. Dėl žmogiško saugumo dar noriu patikslinti, galbūt dėl, dėl atostogų, dėl vertimo ir taip dėl kitų visokių priežasčių. Um, dar ne viskas yra e, ištobulinta, e, pa, pa, tinkamai patobulinta, pataisyta, taigi aš gal truputėlį ir pati dar dailinsiu formuluotės. Um, tai taip norėjau pristatyti savo pranešimą ir aš lauksiu jūsų pasiūlymų ir, ir pakeitimų. Ačiū pranešėja. Mes pasižymėjome tas vietas, kur reikia pasitaisyti. Dabar kreipiuosi į šešėlinius pranešėjus. EPP Pone Vanderyko pakeičia. Pone Žiūrėk, taigi prašom. Good morning, dear colleagues. Labas rytas, kolegos. Kaip jau buvote informuoti, turiu ir aš jūs taip pat informuoti, ponia Jėglė, šiandien su oficialiu e, Žemės ūkio komiteto delegacijos vizitu yra išvykusi ir šiandien čia negali dalyvauti, todėl aš kalbėsiu jos vardu ir pristatysiu jos nuomonę dėl šio pranešimo projekto. Aš turėčiau pasakyti, kad kalbėsiu ne tik ponios Jėglė vardu, bet ir savo taip pat, nes mūsų nuomonės nesiskiria. Aš taip pat vykau į Centrinės Azijos e, šalis ne vieną kartą. Pirmiausia, norime padėkoti poniai Kil Nilsen už pranešimo projektą, parengtą per vasaros atostogas. Kodėl reikalingas pranešimas Centrinėje Azijai? Mums tai yra labai svarbu pažymėti Centrinės Azijos respublikų svar, e, e, šalių svarbą Europos Sąjungai ir priešingai ir paaiškinti mūsų bendravimo priežastis. Centrinės Azijos šalis yra mūsų kaiminių kaiminės. Tai yra geografinis artumas. ES turi teikti paramą demokratizacijos procesui, teisės viršinybei, geram valdymui ir žmogaus teisų e, laikymuisi pagarbai. Taip pat, ponia Jeglė, norėtų paminėti, aš taip pat, kad demokratinis ir ekonominis vystimasis yra susiję ir vienas kitą papildo. Dėl strateginių saugumo klausimo artimumo Afganistanui ir religinio radikalizmo neturėtume apleisti šio regiono. Ir turint galvoje šios e, argumentus ir mūsų įstraukimas yra būtinas ir abupiškai naudingas. Keletas svarbiausių dalykų, kurie jau yra įtraukti į pranešimo projektą. Mes pritarėme jos idėjai, kad matomas ES dalyvavimas vietoje yra labai svarbus. Visos apimties ES delegacijos yra svarbios. Antra, pritarėme idėjai, kad būtų rengiami ES ir Vidurio Centrinės Azijos parlamentiniai sustikimai. Mes esame įsitikinę, kad vandens valdymo klausimų sprendimas bendradarbiaujant yra labai svarbus. ES turėtų būti tarpininkas ar e, tokių ryšių palengvintojas. Mūsų idėjos. Norėtume, kad būtų įtraukti tokie aspektai į šį pranešimą. Pone Jėglė siūlo skyrių dėl ekonominės plėtros, įskaitant paramą sustiprintiems ekonominiams santykiams e, pasaulyme kontekste, siekiant mažinti skurdą ir kelti pragyvenimo standartus. Tinkamos priemonės būtų e, tiekėjų diversifikavimas tiekiant energiją ES, prekybos partnerių diversifikavimas, bendradarbiavimas infrastruktūros projektuose, aplinkos draugiškos mažoms ir vidutinėms įmonėms gerinimas ir moterų vaidmens didinimas. Toks ekonominis dialogas būtų pagrindas e, glaudesniems santykiams. Intensyvinam, mes taip pat norime, kad būtų intensyvinami santykiai e, švietimo projektuose, mokinių ir studentų ir mokytojų apsikeitime. Taip pat mes e, manome, kad reikia remti politinius fondus, nes juos e, teikia patirtį apie padėtį šalise. Centrinės Azijos vyriausybės turėtų visapusiškai gyvendinti politikus, politinius projektus, o ES turėtų stebėti šį procesą, nes ko gero maži žingsniai yra labai svarbus. Ir mes taip pat suprantame, kad demokratizacijos procesas ir socialinio ekonominio vystimos procesas Centrinėje Azijoje tik prasidėjo ir joms dar yra, jų dar laukia labai ilgas kelias, o pažanga tose sritise negali būti lyginama tiesiogiai su Europos Sąjunga ir netgi maži žingsniai teisinga linkme e, turi būti tinkamai vertinti. Todėl labai svarbu, kad Europos Sąjunga aktyviai įsitrauktų į procesus Centrinės Azijos proces, e, šalise. Tik tai toks dalyvavimas gali padaryti poveikį jų vystimuisi. Labai ačiū. Ačiū, poniai Vaideriui. Dabar ponas Svoboda, socialdemokratų šešėlinis pranešės. Äh, Pirmiausia, aš norėčiau padėkoti pranešėjai už tą darbą, kurį atliko, nes iš tiesų jie pateikė rimtą ir subalansuotą pranešimą. Aš norėčiau atkreipti dėmesį į kelis aspektus, kuriuos galėtume pabrėžti. Čia iš esmės ne bendro pabudžio kritika, bet e, paskatinimas truputį pasigilinti tuos aspektus. Teisingai pranešėja pastebėjo, kad mes norime parengti pranešimą ne apie regioną, bet apie ES strategiją, kalbant apie šį regioną. Ir ši strategija turėtų būti iškelta į pirmą planą. Mūsų interesai yra labai įvairūs. Ir aš norėčiau, kad e, šiame pranešime Nors žinoma, to pranešimo neskaitys galbūt plačiosios masės visoje Europos Sąjungoje. Atkreipti dėmesį kelis aspektus. Pavyzdžiui, į energetiką. Aš manau, kad energetiką turėtume pabrėžti labiau. Nes aš kalbu ne apie energetinius išteklius e, imperialistinė prasme, bet apie e, energetiką kaip ekonomikos variklį. Nes iš esmės energetika ir suinteresuos ne tik tos valstybės, bet ir mūsų ES valstybės narės. E, ir jeigu mes būtume, būsime suinteresuoti e, energetikos šaltiniais iš tų valstybių, mes neturime nekreipti dėmesį į, pavyzdžiui, kokius nors pažeidimus žmogaus teisų apsaugos rytyje ir kitose srityse. Kitas dalykas, mes neturime pamiršti, e, kalbėdami apie žmogiškai saugumą, kad kai kurios valstybės Centrinėje Azijoje riboja su Afganistanu. Ir mes kalbame nuolat apie tai, kad mes norime pasiekti stabilumą šiame regione. Nepaisant karinių konfliktų arba, arba pokarinių konfliktų, mes siekiame, kad šiame regione vis dėlto būtų vykdomas taikus bendradarbiavimas. Kitas dalykas tai yra narkotikų kontrabanda. Labai svarbu kontroliuoti narkotikų kelius ir pasienį. Todėl labai svarbu ir bendradarbiauti sprendžiant šias problemas su šio regiono valstybėmis. Taigi, aš manau, kad kai kurie punktai šiame pranešime yra labai svarbus mums, europiečiams, ir jie turėtų būti pabrėžti. Be to, šiame kontekste mes turėtume siekti ir demokratėjimo procesų bei žmonių, žmogaus teisų apsaugos. Ir čia aš pritariu ankstesniai kalbėtojai, kad mes neturėtume lyginti Centrinės e, Azijos valstybių su Europos valstybėmis, nes ten nebuvo tokios žmogaus teisų apsaugos ar demokratijos tradicijų. Tačiau ten siekiama pažanga šiose srityse. Mes norime, kad šiose valstybėse vyrotų stabilumas, saugumas. Todėl yra labai svarbu, kad mes e, nuolat iškeltume šios klausimus, e, bendradarbiaujame su Centrinės Azijos valstybėmis. Žinoma, tas dialogas su tomis valstybėmis yra pakankamai sudėtingas, tačiau jis turi būti tęsiamas. Kaip pasirodė, Turkmenistane yra situacija blogiausia, su turkmenais sunkiausia kalbėti šiais klausimais, tačiau e, vis dėlto reikia su jais kalbėtis. Ir mūsų vizitas parodė, kad tai įmanoma. Aš pritariu ir reikalavimui, kad mes turime vykdyti protingą strategiją e, e, vykdami ES įsipareigojimus. Tačiau tų įsipareigojimų mes neįvykdysime, jeigu nebus mūsų nuolatinės atstovybės tose valstybėse. Ir e, ES jau pareiškė, kad kai kurie Centrinės Azijos valstybių įsipareigojimai nevykdomi iki galo. Ir man e, labai svarbu taip pat pasirodė, kad mes turėtume pakviesti atsakingus asmenis, e, kurie rūpinosi būtent Centrinės Azijos valstybėmis. Taigi, tiesiogas mano pastabos dėl šio pranešimo, e, aš norėčiau, kad mes pabrėžtume kai kurios aspektus. Dar vienas konkretus punktas, tai yra 18 punktas. Aš manau, čia iš tiesų Čia kalbama apie Kazakstano įstojimą į Mūtų sąjungą su Rusija ir Baltarusija. E, mes negalime tam sutrukdyti. Tai yra sprendimas, kurį priima tos valstybės. Tačiau man ši formuluotė yra per daug teigiama. Ypač kalbant apie tai, kad yra spaudimas daromas ir Ukrainai įstoti į šią muitų sąjungą. O taip pablogins ES santykius su Ukraina. Aš manau, kad šitas punktas turėtų būti suformuluotas ne taip teigiamai. Svarbu yra tai, kad, e, kaip kolegė sakė, kad e, vyktų regioninis bendradarbiavimas visame regione. Mes turime atidžiai stebėti šį regioninį bendradarbiavimą. Ir, e, ir aš galėčiau tik pritarti poniai Kilnilsen dėl to, ką ji pasakė. Uh, Iš tiesų, e, tų valstybių vyriausybėms e, mūsų politinė filosofija yra pakankamai svetima. Ir mes turėtume pabrėžti, kad mes norime bendradarbiauti su visu regionu, tačiau laikantis tam tikrų sąlygų. Taigi, iš esmės, e, mes pateiksime savo pakeitimus, tačiau reiktų pabrėžti kai kurios punktus šiame pranešime. Tada jis bus tobulas. Madame... Ačiū, ponai Svobudai. Pone Nikolai, ar jūs norėtume dabar Aldi frakcijos vardu pasisakyti? Doamna președintă, și eu doresc să mă alătur. Uh, Ačiū pirmininkė savo ruoštų. Aš irgi norėčiau pasveikinti gerbiamą pranešėją, puikiai sudėliojus visą problematiką šiame pranešime. Ir Ypač noriu padėkoti jai už tai, kaip jie viską e, suformulavo ir mes galvojame, kad vis tik tai reikėtų daugiau akcentuoti mūsų bendarbiavimo su Centrinė Azija svarbą. ES negali savo leisti būti neaktyvi tame regione. Pagrindinė problema yra jau pranešimo tema, pavadinimas. E, pavadinimas yra ES strategijos dėl Centrinės Azijos įgyvenimas, o tarpu reikia kalbėti apie kiekvieną valstybę atskirai. Be to, E, parenkant formuluotės reikia e, labiau paisyti objektivumo, o mūsų pagrindinis tikslas yra, žinoma, paskatinti bendarbiavimą. E, žinoma, reikia aptarti pagrindinės problemas regione, reikia jas kritikuoti, tačiau negalime būti vien tik tai neutralus stebėtojas, kuris tarsi iš išorės viską vertina. Kitaip visa tai, ką mes darome, bus tik tai e, tušti žodžiai ir tai galų gale bus tik tai kažkoks tai e, nieko nereiškintis dokumentas, kuris domis gal tik tai akademikus. Manau, kad turėtumėm todėl galvoti apie konkretesnius pasiūlymus. Be to, šiame dokumente reikia daugiau um, akcentuoti tai, kad ES strategija turi būti tikra strategija, o ne vien tik tai kažkoks tai uh, pageidavimų sąrašas, kurį mes išsakome kiekviena iš tų valstybių. Mes sakome, kad svarbu atsižvelgti kiekvienos šalies e, specifiką, tačiau man atrodo, kad um, pranešime nėra pakankamai tą specifiką, tie skirtumai išryškinti. Kalbant apie mm, antrą punktą, tai norėčiau pasakyti dabar ketvirtas, šeštas punktai, manau, turėtumėm labiau atsiverti tam regionui nuolatinių pagrindų ir užtikrinti, kad būtų aiškus dialogo kanalas kad parlamentiniam bendradarbiavimui būtų atvertas platesnis kelias. Uh, turime realiai pasiūlyti kažką mūsų partneriams Azijoje. Ir gaila, kad nėra kalbama konkrečiame punkte apie, pavyzdžiui, priekybos klausimus. Energetika taip pat yra labai svarbi. Mūsų energetikos strategijoje turi būti aiškiai atsižvelgta iš regiono. Dabar vienuoliktas punktas. Visą tai, kad čia yra pasakyta, yra gerai, Tačiau reikia pasakyti, kad čia tai, kas yra pasakyta, labiau yra aplinkos, o ne energetikos klausimai. Manau, kad mes turime parodyti didesnį įsipareigojimą dirbti dėl Centrinės Azijos valstybių, tuomet ir jos bus aktyvesnės ir geriau priims mūsų pasiūlymus. Taigi mūsų buvimas ten turi būti daug ryškesnis regioninio saugumo e, nuostatos taip pat turi būti aiškiau išdėstos, Kaspijos jūros svarba turi būti akcentuojama ir reikia nepamiršti visos tos įtampos egzistuojančios tame regione dėl tų didžiųjų regiono lyderių, tarp kurių vis dar vyksta kovos. Toliau skyriai um, skirti kiekvienai valstybei atskirai nėra, man atrodo, lygiaverčiai. 25 punktas, man atrodo, konstruktyviai konstatuoja situaciją, tačiau labai svarbu, kad mm, kiekvienai valstybei būtų skirtos atitinkamas nuostatos, kad galėtumėm kalbėti atitinkamai ir apie, apie aplinkos e, klausimus, energetikos, mažas įmonės ir taip toliau. Uh, E, reikia aiškiai išryškinti, kokie yra mūsų darbo tame regione trūkumai, ko dar stinga mūsų strategijoje. Kitaip visą tai, ką mes sakome apie šį regioną ir ką mes um, darome dėl jo, tai liks tik tai tuščios deklaracijos. Svarbu parodyti, kad mūsų ryštas dirbti yra konkretus tuomet turėsime tokį pranešimą, kuris aiškiai parodys, kokia yra tikroji ES strategija Centrinėje Azijai. Ačiū, ponė Nikolai, pono Tanoko nematau iš ACR e, frakcijos, taigi e, tiek būtų šešėlinių pranešėjų, o dabar jau individualiai panas Sivik, prašom. Dziękuję bardzo. W polityce. Labai ačiū. Manau, kad politika yra šiek tiek panaši į sportą. Ir šis konkretus pranešimas rengiamas labai svarbiu ir tinkamu momentu, kuomet galima padaryti tą keletą apibendrinimų apie Europos politiką. Kodėl šis laikas yra ypač tinkamas? Aš esu atsakingas už kitą pranešimą, tai yra kaiminysės politikos pranešimą. Ir esu surengęs nemažai posėdžių ir diskusijų šiais klausimais. Išvada aiški. Labai svarbu kurti demokratiją, rūpintis pagrindinėmis teisėmis, kurios yra pagrindas ne tik ES, bet ir kitose šalise. Ir čia mes galime pasimokyti iš Šiaurės Afrikos pavyzdžių be demokratijos, žmogaus teisų pagarbos. Kitos valdymo formos yra perinamojo pobūdžio ir ilgai neužtrunka. Grįžtant prie pranešimo, tai penkios aptariamos šalis yra panašios Ta prasme, kad kai kurie svarbus aspektai e, buvo pamiršti ir dabar e, tas šalis reikia reformuoti. Senas mąstymas, kuomet buvo gal, galvojama, kad kol e, jūsų regione yra taika, galima taip ir viską palikti. Toks požiūris nebetinka norime, kad būtų kitaip. Mes norime, kad būtų stiprinama viskas, kas susijęs su švietimu, žmog, pagarba žmogaus teisėms, teisingumu, socialinė organizacija ir visuomenės funkcionavimu. Taigi, ką reikia daryti? Aišku, kad turime apeliuoti į tai, kad mes norime regione, jog būtų gyventinama visapusiškai visapimanti e, politika. Aš neskau, kad reikia taikyti kaiminystės politiką šiam regionui, tačiau turime padaryti viską, kad e, rastume tai, ką šios šalis turi bendro. Aš tikrai manau, kad pranešėja galėtų daugiau dėmesio e, skirti šiems aspektams ir mes pateiksime pakeitimų. Mes suprantame, kad šis regionas labai svarbus pasaulyje, tai yra regionas, kur susikerta Europos, e, Kinijos, Rusijos politikos interesai. Taigi situacija yra labai specifiška. Tačiau negalime to naudoti kaip argumento, užmerkti akis dėl to, kas ten vyksta ir aplaidžiai viską vertinti. Dar vienas svarbus dalykas, galbūt labiau techniniu aspektu, yra tai, kad Pranešė kalba apie atskiras šalis ir pateikė tam tikras išvadas, kurios yra pagristos ir teisingos, tačiau kartais jos yra šiek tiek paviršutiniškos. Aš pats ir kai kurie kiti kolegos rengėme pranešimą apie Turkmenistaną ten situacija, ten patekėme labai detaliai egzistuojančią situaciją. Esame sustikę su įvairių organizacijų atstovais rengdami pranešimą. Taigi galbūt vietoj to, kad būtų cituojami kai kurie dalykai, kurie skamba gal net banaliai, apie tas, kalbant apie tas atskiras šalis, galbūt būtų galima paminėti mūsų turimus pranešimus e, skirtus konkrečioms šalims ir pateikti e, tikslesnės išvadas. Ačiū. Ačiū. Dabar panas Piterlė. Hvala lepa, gospa predsednica. E, jaz sem poročeval, ki kolegici. Ačiū, ponia pirmininkė. Kolegė Nilsen, norėčiau pasakyti, jog esu dėkingas už labai aiškę poziciją pagrįstą gera situacijos analizė. Vidurio Azijoje, kurios atžvilgių turiu tam tikros konkrečios patirties, e, reikia pasakyti, kad ES tai yra neturistinė e, kryptis, o politinė. Visos e, Centrinės Azijos šalies yra, joms yra bendra tai, kad pereinamasis laikotarpis po Sovietų Sąjungos iširimo nesibaigė. Problemos kai kuriuose šalyse yra aiškesnės, kai kuriuose subtilesnės ir sunkiau mums suprantamos. Aš pritariu pranešėjai ir kitiems kalbėjusiems, kad mes iš tikrųjų turim strategiškai kovoti už stabilumą ir demokratinius pagrindus tose šalise. Mano nuomonė, vidaus problemos Centrinės Azijos šalise gali likti labai nemenkos ar netgi didesnės negu Šiaurės Afrikos šalise, kas buvo minėta anksčiau. Manau, kad ES turi pademonstruoti strateginį suinteresuotumą demokratinių tų šalių vystimusi. Siekiant išvengti nekontroliuojamos situacijos, Manau, kad po ketverių metų turime įvertinti Europos strategiją šiame regione. Ir man malonu, kad pranešime yra kalbama apie tai. Manau, kad yra būtina įsteigti delegacijas visose Centrinės Azijos šalyse E, su pakankamu darbuotojų skaičiumi ir veiksmingai dirbančias. Trečias dalykas, kurį norėčiau paminėti, tai yra pasiūlymas įsteigti parlamentinį forumą ši, su šiomis šalimis. Norėčiau išgirsti štai ką. Ar tai yra mūsų iniciatyva, ar dėl to jau buvo kalbėtasi su tų šalių parlamentais ir sulaukta jų pritarimo asmeniškai žinau, kad dialogas yra ypatingai svarbus, kai tik tai tai įmanoma, kalbant apie šią šalis, ir aš iš tikrųjų pritariu šią iniciatyvai. Ačiū. Ačiū, ponia Petrilė, toliau ponas Kelamas. Merci, madam prezident. Um, uh, I think, uh, Mrs. Ačiū, ponia pirmininkė. Manau, ponios Kelnysen pranešimas parengtas laiku ir yra labai svarbus savo turiniu. Mm, tačiau būtent kalbant apie ES strategiją dėl Centrinės Azijos, pritarčiau kolegai Svobodai, kad visų pirma turime pateikti priežastis kodėl mes esame ten, kodėl mus domina tas regionas. Aišku, tai yra strateginės saugumo priežastis ir energetinės problemos. Kalbant apie energetiką, naftą ir dujas, pranešime apie tuos klausimus plačiai nekalbama. Daugiau kalbama apie vandens išteklius, apie žemės ūkį, bet aš manau, kad turime kalbėti ir apie šią problematiką. Antras klausimas, kuris taip pat jau buvo minėtas, uh, tai yra šių šalių a, e, santykiai su Afganistanu. Jeigu viskas klostosi sėkmingai, kaip tikimės, Afganistanas vaidins svarbu vaidmenį, ne vien tik tai strateginių, bet taip pat ir ekonominių ir socialinių požiūrių mm, santykiuose su tuo regionu, to regiono mm, raidoje. Tad turime daugiau dėmesio skirti šiam klausimui. Ir čia problema yra ES darbo koordinavimas su kitais tarptautiniais partneriais, pavyzdžiui, Amerika. Čia irgi yra labai stiprų strateginiai interesai koncentruojami tame regione. Tai ir Kinijos, ir Rusijos interesai. Tad mums reikalinga strategija ir dėl to, ką daryti tokioje situacijoje ir kokios būtų pastangų koordinavimo galimybės. Vokietija ir Prancūzija, man regis, parodė gerą pavyzdį. Uh, prisidėdamos savo iniciatyvomis, kad būtų užpildytos regioninio saugumo spragos tame regione. Manau, kad mūsų pranešėja puikiai pristatė ES strategiją ir požiūrį 21 punkte, kur, yra, kur jinai pasako, kad ekonominis bendarbiavimas žengia koja kojon su politiniu bendradarbiavimu ir turi būti grindžiamas politinė valia įgyveninti bendras vertybės. Dvidešimt devintame punkte dar noriu pabrėžti, gailestaujame, kad Human Rights Watch biuras buvo uždarytas taškente. Manau, kad mes turėtumėm daug labiau e, akcentuoti, e, stipriau pabrėžti tą klausimą. Bet bendrai manau, jog ES turi. Uh, parodyti savo didžiulį įsipareigojimą šio regiono atžvilgiu. Dėl įvairių priežasčių jis mus domina, bet ES indėlis į žmogaus teisų, įstatymo viršenybės mm, raidos dalykus yra tikrai labai svarbus ir lemiamas ir aš tikrai nematau kitų tarptautinių partnerių, kurie galėtų suvadinti tokį vaidmenį kaip mes. Ačiū ponai Kelam. Dabar žodis užsienio reikalų tarnybai. Panas Relisin. Uh, um, Ačiū, ponė pirmininkė. Mes pritarėme Europos e, parlamento rezoliucijos projektą ir ES strategijos Centriniai Azijoje gyvendinimo. Mes e, taip pat e, siekime įgyvendinti, peržiūrėti šią strategiją, pradėsime ją kitais metais. Nuo 2007 metų daug įvykių atsitiko mūsų santykiuose su Centrinė Azija. Todėl mes turime realiai įvertinti dabartinę mūsų strategiją. Visų pirma, tos valstybės patenka į mūsų kaimynės politikos e, sritį. Tačiau Europos e, e, sąjunga galėjo netgi su ribotais ištekliais plėtoti tolesnius ryšius su Centrinė Azija. Nuo 2007 nu, metų ši strategija davė papildomą postumį ES bendradarbiavimui su Centrinė Azija. Mes e, e, praėjusiais metais netgi galėjome e, peržvelgti visą situaciją ir įvertinti galimus šios strategijos poveikis mūsų bendradarbiavimus. Mes toliau e, vystome aukščiausio lygio politinį dialogą su Centrinės Azijos valstybėmis, kad ES ir e, šios valstybės galėtų aptarti jautresnius tarptautinius e, arba su žmogus esame susijusius klausimus šiame regione. Mes norėjome pakviesti tas valstybės bendradarbiauti su mumis, ypač aptariant demokratijos vertybės ir, kitas, ir kitus dalykus, o tai nėra labai paprasta. Šitie dialogai padėjo mums E, toliau diskutuoti, e, kalbant apie eksportą, apie pasidalimą žiniomis, patirtimi, kad ES padėtų toms valstybėms įgyventi reformų procesus. Ir e, aukščiausių lygių vyksta ir toliau susitikimai, įskaitant ir susitikimus prezidentų lygių. Dabar mes galime toliau kalbėti ir realiai įvertinti situaciją susijusią su Transkaspijos naftotiekiu ir e, buvo aptartas. E, tai buvo aptarta e, Baroso iniciatyva ir dabar valstybės šiame regione dabar prašo vystyti vandentvarkos politikai skirtą dialogą. Ir mes siekime padėti Kaukazo valstybėms įgyveninti vidaus vandentvarkos projektus. Taip pat e, egzistuoja ir tarptautinis fondas e, skirtas Aralo jūrai išgelbėti, kuris taip pat veikia. Kaip jau anksčiau kalbėję e, kolegos sakė, yra labai svarbus kai kurie aspektai, į kuriuos įstraukusi Europos Sąjunga, ypač keičiantis informaciją, pavyzdžiui, dėl narkotikų kontrabandos. Europos Sąjunga taip pat prisideda prie e, sienų aps, apsaugos e, e, valdymo, ypač CADAP, kovos narkotikų veiksmų planas vykdomas. Mes siekime Centrinėje Azijoje atkreipti dėmesį į aplinkos apsaugą, į vandentvarką ir pakelti šios apsaugos lygį regione. Dar vienas svarbus dalykas šiame regione. Mes galėjome atidaryti delegacijas Kirgistane ir uh, E, e, Uzbekistane praėjusiais metais. Dėja, Turkmenistane truputį pavėlavimą atidaryti de, delegaciją, e, tačiau manau, kad delegaciją pradėsiu visiškai funkcionuoti artimiausiu metu. Kirgizistano Pavyzdys rodo, kaip ES įsitraukia į šį regioną. Čia prisiminkime praėjusiu metu balandžio mėnesio krizę. Ir ES atstovai galėjo vietoje E, organizuoti bendradarbiavimą tarp ES ir jungtinių tautų organizacijų vietoje. Mes taip pat greitai mm, pasitelkdami ir ESBO e, pajėgas teikiame humanitarinę pagalbą, e, padėjome rekonstruoti, atkurti būstus, taip pat padėjome suorganizuoti referendumą, rengiantis rinkimams, prezidento rinkimams. Taip pat e, buvo sutarta dėl ilgalaikės e, pagalbos, e, siekiant atsižvelgti į šiame regione vyruojančią skurdo problemą. Kirgistanas, žinoma, vis dar susiduria su didžiulėmis problemomis. Ir kai kurie kalbėtojai jau kalbėjo, kad žmogaus teisų apsaugos situacija Kirgistane yra labai prasta. Ir ką mes galime padaryti šiame regione. Mes galime tik tai skatinti pilietinės visuomenės veiklą, kad e, būtų užtikrintas ilgalaikis ekonominis ir politinis stabilumas šiame regione. ES taip pat e, stengiasi įdėkti mūsų vertybės šiame regione. Kaip jau pastebėta, mes e, jau baigėme ES delegacijų atidarimo procesą E, šio regiono valstybėse, kad ES veikla būtų matoma ir kad mes galėtume išreikšti savo nuomonės ir interesus veiksmingiau šiame regione. E, pirmiausia, pabrėžtinas mūsų bendradarbiavimas, kalbant apie e, gamtos išteklių naudojimą šiame regione. 750 milijonų eurų apyvartą sudarė, kalbant apie žaliavų naudojimą Taigi mes e, teikiame e, tam tikrą pagalbą kai kuriuose e, sektoriuose siekia. Mūsų pagrindinis tikslas yra sumažinti skurdo lygį. Kirgistanas, Tadžikistanas, skurdžiausios valstybės, tuo jums teikiamas didžiausias dėmesys. Regionas, kaip jau sakė pranešėja, yra labai skirtingas, įvairus. Ir čia kyla įvairių problemų susijusių vandentvarka, su mm, infrastruktūra, su E, narkotikų kontrabandą. Mes kreipiame dėmesį kiekvienos valstybės individualius poreikius. Ir mes rodome, demonstruojame, kad ES yra pasirengusi padėti. Pavyzdžiui, Kazakstane mes e, pradėjome e, dėrybas dėl išplėstinės partnerystės ir bendradarbiavimo sutarties. Taigi, mes remdamėsi savo Europos, e, Europos kaimynystės politika ir rytų politika bendradarbiavame su šiomis valstybėmis ir mes demonstruojame, kad e, mūsų e, visų interesui atitiks mūsų bendradarbiavimas su šio regiono valstybėmis. Dabar kalbant apie strategijos įgyvendinimą, mes turime nepakankamai lėšų kad ši strategija būtų gyventa tinkamai. Ir e, valstybės narės atkreipė dėmesį į, į tai, kad kai kuriuose srityse nėra įgyvenama ši strategija iki galo, tai Prancūzija, Vokietija, pavyzdžiui, e, rengia tam tikras iniciatyvas, remiamas komisijos ir kitų institucijų, kad būtų atkreiptas dėmesys į kitus e, strateginius sektorius, kad būtų teikiame pagalbą kovojant su narkotikų kontrabanda ir kad mūsų ryšiai su Centrinės Azijos valstybėmis būtų plėtojami ir toliau. Taigi mes e, pritarėme Europos parlamento e, vizitoms e, į Centrinės Azijos valstybėms, į valstybės, kad ir toliau būtų vystomas politinis dialogas ir mes ir toliau peržiūrime šią strategiją. Ačiū, ponai Kredensen. Dabar suteiksiu žodį vėl poniai Kils Nilsen, gal trumpai apibendrinti. Žiūromė. Taip, labai trumpai noriu padėkoti visiems kolegoms, kurie prisidėjo prie šių diskusijų. Kruopšiai pasižymėjau visas pastabas ir pasiūlymus, kurie leis patobulinti pranešimą. Kelias patikslinimų. Taip, džiaugiuosi tuo, kad yra bendras sutarimas tarp mūsų dėl prioriteto kad dėmesys turi būti žmogaus teisėms e, šiame regione, tai aišku, galbūt atrodo akivaizdu ES, bet visuomet džiugu yra pastebėti tai, kad ir parlamentarų pozicija yra vienoda šio klausimu. Stiprinti bendradarbiavimą, skatinti bendradarbiavimą, kaip ponia Nikolai sakė, manau, kad Galbūt kai kuriuos pranešimo punktus reikėtų performuluoti, kad tai būtų aiškiau išvelgiama, geriau matoma. Žinoma, kad svarbiausia yra sustiprinti ES dalyvavimą ir bendradarbiavimą su Centrinė Azija. Čia tikrai, manau, kokiu tai neiškumu nėra, viskas aišku. Kai kurie kolegos norėjo patikslinti, patobulinti, gal akcentuoti kai kurios punktus. Aš atidžiai tai pasisti, pasižymėjau ir mes galėsime dirbti tuo klausimu. Toliau ponas Vitelė kalbėjo apie ES interesus. Aš manau, kad mm, taip, reikia ieškoti būdų, kaip geriau mūsų interesus tame regione įgyvendinti. Aš pritariu jūsų pozicijai, reikia ieškoti tų geresnių būdų. E, dabar toliau dėl ponios Jėglės pageidavimų, ką ponia Vaiderė pristatė, ką galėtumėm dar gal, ką galėtumėm įterpti į pranešimą, papildyti. Na, norėčiau pasakyti, kad reikėtų vis tik tai pranešime apsiriboti tam tikrą tematiką, negalime per daug plėstis, bet, na, aišku, septyni prioritetai pernelyg didelė rizika iškyla, kad mes labai iš, išpūsime tą pranešimą, bet todėl ir sakiau, kad pagrindinis dalykas buvo žmogiškas saugumas, žmogaus teisės. Manau, kad čia mes galime visi pritarti tam dalykui ir kuomet kalbėjome apie arabų pasaulį irgi tą patį akcentavome, kad tai yra fundamentalūs dalykai. Dabar toliau dėl um, išorės veiksmų tarnybos pasisakymo. Uh, Centrinė Azija yra kaimynysės politikos dalis, taip tiesa, tačiau ar tai pateisintų, pavyzdžiui, ES kitokią politiką tame regione, aš nemanau. Manau, kad svarbiausia yra tai, kokios yra mūsų vertybės, kokie yra mūsų prioritetai, kai nekalba apie statymą viršinybę, žmogaus teises. Ir žinoma, svarbiausia yra ne tai, ar, ta, ar to šalis yra ar nėra Europos kaiminystės politikos dalis, bet svarbiausia yra, kokia yra mūsų politika tų valstybių atžvilgių, kokie yra mūsų prioritetai. Taip pat buvo kalbama kolegų, tai yra ir pranešime pasakyta, kad viskas turi būti padaryta dėl regiono saugumo užtikrinimo, kalbant aišku taip pat ir apie tai, kokia būtų kiekvienos valstybės praktika dirbant piliečių teisų srityje. Toliau pasižymėjau kruopščiai e, visus kolegų pasiūlymus, pastabas, aišku, mes dirbsime toliau. E, dar, man atrodo, ponas Peterlė kalbėjo apie parlamentinį forumą. Kol kas, aišku, tai yra tik tai pasiūlymas, kodėl būtent iš NVO na gal e, ne vien iš mm, valdžios pusės, bet e, iš, plačiau yra tokia pozicija, kad reikėtų paskatinti būtent tokio parlamentinio forumo Centrinė Azija kūrimą. Kol kas tai dar nėra konkrečiai parlamento pasiūlymas, tiesiog aš tokią mintį keliu, kadangi ją girdėjau, galėtumėm galbūt plačiau apie tai kalbėti vėliau. Pirmininkė, ačiū. Pane Kilnilsen, primenu, koks yra tvarkaraštis. Yra pakeitimams pateikti terminas rugsėjo 6 diena vidudienis, toliau svarstysime rugsėjo 22 dieną komitete, balsuosime 24 spalio ir plenarinėje sesijoje spalio antroje bus svarstomas šis pranešimas. Perėsime prie penkto darbo tvarkės punkto. Tai yra nuomonė, kurią mūsų komitetas turi pateikti uh, Tarptautinės priekybos komitetui dėl Europos bendryjų ir Uzbekistano Respublikos partnerystės ir bendradarbiavimo sutarimo nuostų taikymo išplėtimo uh, dvišaliai priekybai tekstilės gaminiais. Kalbame apie šią Centrinės Azijos valstybę, kur nuomonė vėlgi rengia ponė Gilnilsen. Čia eina kalba tik tai apie techninius pakeitimus protokolo, tačiau reikia turėti omenyje, kad medvilnė yra svarbiausias šios valstybės paimų šaltinis, tačiau um, jos gamyba kelia tam tikrą susirūpinimą. Ir procedūra yra numa, buvo numatyta mm, ypatinga šio klausimu. Rezoliucija pagal 110 taisyklę turėjo būti priimta ir mūsų komitetas negalėjo dalyvauti tame procese pateikdamas formalią nuomonę. Tačiau Tarptautinės priekybos komitetas šyrit nusprendė uh, renkti tarpinį pranešimą pagal 81 straipsnį taisyklių ir todėl mes jau galime renkti tikrą normalią nuomonę, kuri leis įtakoti pranešimo tekstą ir um, todėl jums nuomonės projektas yra elektroniniu būdu ir išplatintas. Iš karto suteiksiu žodį mūsų pranešėjai, o po to diskusijų pabaigoje aš patikslinsiu, koks yra tvarkaraštis kaip ir dėl ankstesnio pranešimo. Ačiū pirmininkė, būtent taip. Eina kalba kalba apie priverstinį vaikų darbą. Tai yra labai paplitusi praktika Uzbekistane, kuri yra antra pagal dydį medvilnės gamintoja ir eksportuotoja. Iš tikrųjų, eina kalba apie tai, kad kiekvienais metais e, apie tris mėnesius vaikai turi dirbti medvilnės laukose labai sunkiomis sąlygomis, eina kalba apie didžiulį skaičių vaikų. Aišku, e, konvencijų dėl vaikų darbo įgyvendinimas nėra aukštumoje, nėra tinkamai įgyvendinimas ir be to e, Uzbekistanas neįleidžia e, ir trišalės stebėjimo e, komisijos, kad jį galėtų atvykti kartu su dar, tarptautinė darbo organizacija stebėti situaciją. Uh, Todėl mes ir kalbame čia apie protokolo pakeitimą dėl bendrijos ir Uzbekistano partnerystės ir bendradarbiavimo sutarimo. E, tarptautinė, organiz... tarptautinė bendruomenė dar kartą Taškentą paragino vykdyti visus įpareigojimus ir įsileisti stebėtojus per uh, kitą uh, medvilnės surinkimo sezoną, tačiau Uzbekistanas nesutinka su tuo ir gegužė. prasidėjo medvilnės sezonas, kuris trunka apie 40-45 dienas po vasaros atostogų vaikai vėl sugrįš į medvilnės laukus, toliau a, tęsti tą medvilnės surinkimo sezoną. Aišku, labai daug yra cheminių medžiagų naudojama. Medvilnės kaina yra apie 60-85 doleriai, nuo 62 iki 95 dolerių. Ir, iš tikrųjų, valstybės požiūris yra tiesiog skandalingas mes pasisakome. Uh, prieš vaikų darbą, bet to reikia pasakyti, kad yra nustatomos dar ir kvotos kiekvienam regionui e, dėl medvilnės surinkimo kiekio. Ir Todėl kiekvienas regionas yra tiesiog, privers, tiesiog skatinamas organizuoti priverstinį darbą, ne vien tik tai mm, vaikų, bet ir bendrai yra taikomos tiesiog valstybės represijos, priverčiant žmonės eiti į medvilnės laukus dirbti. Ir uh, Europos Sąjungą mes skatiname nepritarti, bent jau kol kas, šitam sutarimui partnerystės ir bendradarbiavimo su Uzbekistanu tol, kol nėra laikomasi tarptautinės darbo organizacijos visų keliamų reikalavimų šią srityje. Ačiū, ponė Kilnilsen, dabar ponė Vaiderė apie pavardų. Uh, um, Labai ačiū. Kolegos, pirmiausia, noriu padėk padėkoti poniai Kil Nilsen už didelį atliktą darbą rengiant nuomonės projektą. Kaip girdėjote, jį aiškiai padirbėjo nemažai apsvarstydama žmogaus teisų klausimus šioje nuomonėje. Taip pat pateikė griežtą poziciją dėl to, kad dvišalė priekyba būtų sustabdyta, kol tarptautiniai stebėtojai patvirtins, kad žmogaus darbo teisų pažeidimai ne, nebepasitaiko šalyje. Tačiau aš norėčiau pasakyti, kad Uzbekistano Respublika yra mūsų partneris. Mes esame pasirašę partnerystės ir bendradavimo susitarimą ir Uzbekistanas bendradarbiauja su ES įvairiose vystimos ir politikos paramos programuose nuo 96 metų. Dabar tos bendradavimo sustabdymas reikštų mūsų pasitraukimą ir netinkamą mūsų e, tokios švelnios politikos priemonių panaudojimą prekybos rytyje. Ekonomika ir politika yra artimai susiję. Mes turime daugiau priemonių skatinti vystimas ir demokratizaciją Uzbekistane, taip pat stiprinti dvišalį bendradavimą kitose gyvybiškai svarbiose srityse, pavyzdžiui, Europos sąjungos saugumo interesai įvykiai Afganistane, būdami partneriais, kurie laikosi savo įsipareigojimų, o ne nu, atsitraukdami. Be to, prekybos e, mažėjimas padidintų ekonominius iššūkius žmonėms, kurie remiasi būtent e, medvilnės gamyba ir pardavimu. Iš asmeniškos patirties ir išorės veiksmų tarnybos pranešimo žinau, griežta retorika nepasirodė pats geriausias būdas daryti įtaką. Mes nenorime, neturėtume būti, elgtis kaip pradinės mokyklos mokytojai. Ypač e, turint galvoje Rusijos ir Kinijos interesus, kurie daug draugiškiau e, žvelgia į tą šalį. Be to turime vengti dvigubų standartų. Matome žmogaus teisų pažeidimus Rusijoje, ir tai nėra gera situacija, tačiau mes nenorime, neprašome nutraukti priekybą su Rusija. Todėl tai turime vengti duoti nurodymus partneriams, nesuteikdami pripažinimo tam, kas jau pasiekta. Azbekstanas daro pažangių žingsnių, <clears throat> tvirtindamas teisės aktus, kurie uždraudžia privartinį ir vaikų darbą. Taigi aš manau, kad mes turime patvirtinti protokolą ir išplėsti priekybą su Uzbekistanu, jeigu jie žengs tolesnius žingsnius įgyvendinami teisės aktus dėl e, priversnio darbo, dėl vaikų darbo ir dėl vaikų teisų apsaugos. Be to, tarptautinių organizacijų kaip UNICEF ir tarptautinės darbo organizacijos e, stebėjimas Uzbekistane yra būtinas, kad mes galėtume toliau plėtoti savo politiką e, Uzbekistano atžvilgių. Ačiū. E, tokia būtų mano nuomonė. Ačiū, ponė Veidarė. Toliau ponas Vigeninas. Uh, Ačiū, ponė Pirmininkė, aš kalbu ponios Lenį Hiopovas vardu, kurie turėjo išėti į, į tą posėdį. Tai yra sudėtingas klausimas, sprendimą priimti nebus lengva, tačiau mūsų pozicija yra tokia, kad turime būti atsargus teikdami savo nuomonę kaip komitetas. Negalime paprasčiausiai uždegti žalios šviesos šio protokolo pasirašymui, tačiau turime nedemonstruoti dvigubų standartų savo santykiuose su trečiosiomis šalimis. Ir turint galvoje, kad žmogaus teisų situacija Uzbekistane ir ypač prievartinio vaikų darbo klausimas yra, turime tęsti dialogą su Uzbekistano valdžia. Mums atrodo svarbu reikalauti, kad Uzbekistanas leistų TDO apsilankimui šalies regionuose, kur būtų galima įsitikinti, kokia egzistuoja situacija. Ir e, įsitikintų, kokia yra Uzbekistano valdžios pozicija. Jie neigia, kad tokia problema egzistuoja, tačiau mes turime informacijos, kad ji egzistuoja, nepaisant to, kad uh, toks prievartinio darbo draudimas yra e, įdėktas Uzbekistano teisės aktuose. Mums atrodo, kad šį klausimą reikia dar kartą patikrinti prieš pasirašant, e, prieš duodant sutikimą pasirašyti protokolą. Kitas klausimas, kuris mums atrodo yra svarbus, pagal nevyriausybinio organizacijų pranešimus, vandens naudojimas medvilnės, auginant medvilnę E, yra neracionalus ir šį klausimą taip pat būtų galima aptarti su valdžios atstovais. Taigi taryba ir komisija galbūt galėtų imtis iniciatyvų ir šiuo klausimu. Tokia būtų e, socialistų ir demokratų frakcijos pozicija. Ačiū ponė Vigeninai, toliau ponas Brokas. Äh, Ačiū, ponė pirmininkė ir noriu pasveikinti Jūs e, Jūsų naujose pareigose. Aš esu nustebęs, aš e, nežinojau apie vaikų darbo mastą, ypač e, pagal tai, kaip šitai išdėstyta. Todėl aš norėčiau pareikalauti patirinėti šį klausimą, kad žinotume tiksliai, kas vyksta tai tikriausiai nėra vien izoliuotas atvejais, derantis su šalimis e, kaip Uzbekistanas. Ir e, turėtume, turėtume kelti klausimus dėl svarbiausių sąlygų, kurios turi egzistuoti tokiuose darybose, tai yra kelti sąlygas dėl susitarimo. Aš norėčiau, kad tai būtų keliama valdybos posėdėje. Šis klausimas turi būti svarstamas iš tikrųjų. būtent atlyginimų standartų ir žmogaus teisų įgyvendinimas. Šios klausimus reikia kelti darybų etape. Ir jeigu nori dalyvauti tarptautinėje politikoje, turi užtikrinti, kad gali reikalauti vertybių ir standartų laikymosi darybų metu. Just kad dabar kalbant apie tarptautinę darbo organizaciją, mes turime suteikti visas galimybės ir, ir patikrinti visus ten vykstančius procesus. Ir mes kaip Europos Sąjunga turime, žinoma, atkreipti dėsnį dėmesį į tą dalyką, visų pirma, akcentuodami, kad vartotojai lemia šitokį vaikų išnaudojimą. Galbūt e, mes galėtume, atsižvelgdami į šį pavyzdį, e, pabrėžti savo pasiryžimą į e, prekybos sustarimus įtraukti ir nuostatas susijusios žmogaus teisų apsaugą. Aš nežinau, galbūt įmanoma, aš nežinau, kaip ponas Videninas čia manys, Galbūt e, galėtume parengti bendrą e, pranešimą e, su prekybos komitetu. Galbūt taip galėtume išanalizuoti šią situaciją. Merci, Monsieur Brock. D'abord, vous dire que nous allons diffuser. Ačiū, panai Brok, noriu pasakyti, kad šį pranešimą išplatinsime, gausite elektroniniu būdu ir UNICEF atstovai iš tos valstybės, kurie dirba toje valstybėje, atvyks rugsėjo mėnesį į parlamentą. Mes pasistengsime organizuoti sutikimą, nes manau būtų įdomu pasikeisti nuomonėmis. Čia sureaguoju į pono Broko pasisakymą. Tarptautinės priekybos komitetas tikrai labai daug dirba šių normų klausimų, tad įdomu būtų išsameu pasikalbėti su jais, papanalizuoti ypač konkrečiai iniciatyvas, kurių numatoma imtis pranešime. Dabar ponui Svobodai dar žodis. Ačiū. Pane pirmininkė, aš norėčiau tik tai pritarti poniai Brokui. Daug e, piliečių ES rūpinasi dėl to, kad e, e, kitose valstybėse išnaudojami vaikai ir mes per mažai nuveikėme šioje srityje apginami šių vaikų teisės. Mes žinoma, negalima iš karto panaikinti to vaikų darbo. Uzbekistane šitas darbas yra reglamentuojamas. Anksčiau tiesiog valstybė organizuodavo tokį vaikų darbą, dabar tai yra privačios, privataus sektoriaus reikalas, šeimos gali siūsti savo vaikus ar e, dirbti, arba, sakykime, gali e, vaikai dirbti šeimos įmonėse. Vaikai dirba e, paprastai atostogų metu arba mokyklos uždaromos, kai tam, kad vaikai dirbtų. Manau, kad e, iš tiesų čia nukenčia bet kokiu atveju vaikų interesai. Ir mes turėtume kreiptis į tarptautinę darbo organizaciją, e, Ir vaikų išnaudojimas Uzbekistane galėtų tapti puikiu postumiu mums iškelti bendrą klausimą. Kaip e, laikomasi tarptautinės darbo organizacijos nustatytų standartų ir ar juos galima įtraukti į prekybos sutartį su kitomis valstybėmis. Taip e, galėtume mes suderinti tarptautinės e, prekybos ir E, užsienio politikos komiteto darbą. Ačiū, ponai Sobadai. Dar išorės veiksmų tarnybai žodis, man sutinėsim. Ačiū, pirmininkė, trumpai dar apie vaikų darbą. Gal kolega iš komisijos kažką dar pridurs? Kaip anksčiau kalbėjome, žmogaus teisės yra labai svarbi ES strategijos dėl Centrinės Azijos valstybių, taip pat ir Uzbekistano dalis. Ir mes nuolat dalyvaujame žmogaus teisų dialogę, organizuojame aukšto lygio sutikimus ir taip pat svarstome ir vaikų darbo problematiką. Čia reikia kalbėti plačiau apie visą regioną, ne vien tik tai apie Uzbekistaną. Ir uh, Ir Uzbekistane tas klausimas nuolat keliamas, taip pat ir per žmogaus teisų dialogą, kuris buvo surinktas birželio mėnesį, taip pat ir mūsų bendarbiavimo komiteto posėdį Liepos mėnesį Briuselėje. Um, Uzbekistanas yra pasiryžęs bendarbiauti su TDO. Šio klausimo ir su mumis mes labai džiaugiamės, kad UNICEF ketinate pakviesti į parlamentą. Mes taip suprantame, UNICEFui buvo suteikta galimybė lankytis valstybėje medvilnės surinkimo, medvilnės derlio surinkimo metu stebėti situaciją. Kaip buvo pastebėta, yra tam tikrų pažangių žingsnių įmamas jau Uzbekistane sprendžiant šią problemą, yra vietos įstatymų dėl vaikų teisų gynimo įgyveninant TDO konvencijas, taip pat ir nacionalinėse teisės aktuose yra numatyti pakeitimai, um, užtikrinant didesnę darbdavių atsakomybę, kad būtų išvengta priversnio vaikų darbo. Aišku, tai yra pagrindas pareigūnams mums toliau daryti e, spaudimą, kad efektyviai būtų gyvenami tie teisės aktai. Mes dabar kokius turime pranešimus iš vietos, naujausia informacija yra tokia, kad bendrai vaikų skaičius e, medvilės surinkimus Bekesne mažėja, tačiau mes norėtume matyti daugiau pažangos, bet reikia pastebėti ir tai, kas yra padaryta. Svarbu, kad Uzbekistanas leistų TDO lankytis šalyje, tai aišku leistų daryti daugiau pažangos e, toje valstybėje, sprendžiant tikrai labai sudėtingą problemą. Dabar kalbant toliau apie politinį dialogą, pagalbą e, gyveninant e, kaimo reformas, tai irgi yra labai svarbus elementai ir čia ES techninė pagalba yra numatytas gerinant gyvenimo lygį kaimo vietovėse, užtikrint žemės ūkio veiklos diversifikavimą, sprendžiant švietimo, mokymo, profesinio mokymo bendradarbiavimo klausimus ir Uzbekistanas yra pasiryžęs toliau dirbti su ES, įgyveninant kaimo plėtros programas, remiant žemės ūkio reformą ir galbūt taip pat prisėdant prie vaikų darbo problematikos sprendimo. Aišku, svarbiausia yra toliau dirbti su Uzbekistano valdžia, reikalauti tolesnės pažangos, sprendžiant vaikų darbo problemą ir tai turi būti daroma derinant mūsų darbą su TDO. Mes tikimės, kad bus pažangos iš Uzbekistane yra imtasi tam tikrų žingsnių, taigi turime toliau vadovautis tokiu bendradarbiavimo požiūriu, kuris mes galvojame yra pas pažangiausias kelias į priekį. Ačiū. Ačiū, sako pirmininkė, dabar vėl žodis poniai Kilnilsen padaryti išvadas. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu informuoti kolegas, kad turėjau galimybę nekartą uh, bendarbiauti su INTA komitetu, keistis nuomonėmis su kolegomis. Noriu taip pat pasakyti, kad mm, dabar nenumatoma atmesti tos Mm, sutarties dėl tekstilės. Tiesiog yra reikalaujama e, komiteto, kad būtų paskelbti tarptautinių tyrimų rezultatai, kad būtų aiški situacija. Taigi mes reikalaujame, kad būtų e, e, TDO stebėjimo misijai tarptautiniai nuvykti į Uzbekistaną, išanalizuoti situaciją ir pateikti rezultatus. Uh, sustikau su UNICEF'o atstovais Uzbekistane, taigi žinau, kokį darbą UNICEF'as atlieka tame regione. Tas darbas leido taip pat ir mažinti vaikų darbo apimtis, gerinti ir suaugusių darbo efektyvumą, kad, jis, kad tas darbas būtų našesnis ir tuomet mažiau reikėtų vaikų. Ir būtent, aišku, palaikome ryšius su UNICEF ir um, todėl jums siūlau surenkti mini klausimus. Uh, kartu dirbant su žmogaus teisų pakomitečiu ir INTA komitetu, mes visi kartu galėtumėm kažką padaryti to klausimu, tai yra vaikų darbo klausimu. Manau, kad tai būtų įdomus dalykas, kuris leistų gal pasistumėti į priekį. Tikrai pažangos pastebime ir. Mm, norėčiau čia pripažinti UNICEF atliekamo darbo svarbą, tačiau labai svarbu išlaikyti spaudimą toliau uh, tai šaliai, kad uh, būtų judama dar labiau į priekį. Ypač reikia akcentuoti, aš tik ką tai sakiau, bet dar noriu pakartoti, kad reikia pabrėžti vyriausybės atsakomybę už šių klausimų sprendimą, nes iš tikrųjų yra tam tikrų prieštarų oficialiuose pareiškimuose, yra galbūt kažkiek tai tik tos tik tokio veidmainiškumo. Iš tikrųjų reikia, kad viskas būtų aišku ir kad būtų padėtas taškas toje to veidmainiškoje politikoje, kuomet tie pareiškimai ir gan prieštaringi. Bet e, bendrai noriu pabrėžti mūsų darbo su e, minėtų komitetų svarbą. Ačiū poniai Kilnysen, noriu priminti, koks yra tvarkaraštis. Atsižvelg... Dabar koks būtų pakeitimo pateikimo terminas ir plenarnės sesijos varkarštis komitui. Aš siūlyčiau, kad terminas būtų pakeitimų pakeitimų e, anglų kalba rugsėjo 6 diena vidudienis, kad būtų balsuojama rugsėjo 12 Strasbūrė komitete. Intoje būtų rugsėjo 22 dienas balsuojama, o plenarnėje sesijoje būtų balsuojama spalio antroje sesijoje. Dabar siūlau pereiti prie kito darbo atverkės punkto ir dabar svarstysime mm, tą nuomonę, kurią AFE turi pateikti e, biudžeto komitetui, nes biudžeto komitetas turi priimti sprendimus 2012 metų biudžeto tvirtinimo visus sprendimus, laikantis atitinkamos procedūros ir ponė Munys yra parengusi nuomonę čia būtent dėl biudžeto 2012 metų ir mes po piet balsuosime tuo klausimu. Dabar um, poniai Munis žodis pristatyti nuomonę, o po to šešėliniai pranešiai galės pasakyti. Pone Munis manęs nesiklauso. Pone Munis. Eh, merci, Madame la Présidente, excusez-moi, parce que j'ai discuté. Atsiprašau, pirmininkė, dar paskutinius e, dalykus dėl biudžeto derinau. A, a todos los shadows, en primer lugar, y a los... Eh... Ačiū, ačiū šešėlinius pranešėjams. Taip pat norėčiau padėkoti kitų frakcijų atstovams, kurie pateikė savo pakeitimus ir dalyvavo konstruktyviame dialoge, rengiant e, šį pranešimą. Uh, E, taip pat, e, kurie pateikė konstruktyvius pakeitimus dėl balsavimo sąrašo. Todėl e, aš manau, kad pranešimas yra subalansuotas ir beveik visi pakeitimai atsispindėjo pranešime. Čia mes kalbame apie biudžeto mažinimą arba jos suvaržymą nes biudžetas didinimas tik tai 2,2 e, procentiniais punktais. E, šis e, biudžetas pats sumažės 3 milijardais eurų. Ir susidaro bendras vaizdas, žiūrint dabar į biudžetą, toks, kad užsienio reikalų politikos srityje mažesnė, negu mes tikėjomės. Tai, tai yra e, mūsų įsipareigojimams padengti yra 5,2 procentiniai punktai e, skirti, tai būtent taip e, padidintas, padidintas biudžetas užsienio politikai. Tai čia nauji prioritetai yra įtraukiami pirmiausia viduržėmio jūros regione Taigi šis biudžetas yra sudarytas atsižvelgiant į naujus prioritetus e, Viduržymio jūros regione. Be to e, reikia atsižvelgti į e, gegužės mėnesio sprendimus. Ir Europos komisija, kuri įgyvendina užsienio politiką arba kitas politikos rytis, ji taip pat turi tarti lemiamą žodį, kiek lėšų reikia atitinkamams sektoriams. Taigi, e, čia kalbame apie biudžetą ir skirtą ilgalaikiams programos, įgyvenimo programos. Todėl komisija turi pareikšti savo nuomonę, kiek reikia e, lėšų tų programų įgyveninimui. Taigi dabar mes turime mažiau lėšų, e, turime daugiau išlaidų, mes turime ginti savo užsienio politikos prioritetus, siekti į savo įsipareigojimus įgyveninti ir atsižvelgti į komisijos prioritetus. Dabar prioritetinė sritis yra Viduržėmio jūros regionas, nes mes norime užtikrinti ES kaip pasaulinės veikėjas vaidmenį šiame regione. Taigi, ką pasakytų mūsų, pavyzdžiui, partneriai įvairiose regionuose, jeigu mes nesilaikytume savo įsipareigojimų prisimtų anksčiau, nes mums trūksta lėšų. Be to atsirado naujų prioritetų ir į tai reikia atsižvelgti, e, mažinant biudžetą, būtent į tuos pasiūlymus, kuriuos patikė taryba. Ir e, ši informacija, kuri, kuri, kuri patikta yra e, užsienio reikalų komitetui, uh, yra pakankamai aiški. E, čia numatytos yra konkrečios biudžeto eilutės, už kurias atsakinga komisija e, įgyvendama savo iškeltus prioritetus. Mes e, atsižvelgime taip pat į įvairių programų įgyvendimui skirtas lėšas, taip pat į e, užsienio politikos prioritetus. Taip pat mes turime numatyti iki 2011 metų e, atitinkamas lėšas, e, kurios atitiktų yra komisijos pateiktą biudžeto projektą. Ir turime pasistengti tomis lėšomis įgyveninti savo E, strateginius tikslus viduržėme jūros regione. Taigi mes turime ginti e, didžiausią biudžetą, kuris, buvo numatytas, kuris numatytas 2011 metams. Kitas e, svarbus kriterijus. Čia aš norėčiau paaiškinti balsavimo sąrašo sandarą ir pakeitimus. Biudžete taip pat turėtų atsispindėti kokią nuomonę pareiškia Europos parlamentas savo pranešimuose ir rezoliucijose. Čia aš konkrečiai turiu omenyje pageidavimą atidaryti išorės veiksmų tarnybos misijas kitose valstybėse, taip pat sustiprinti išorės veiksmų tarnybos misiją. Čia aš tiesiogiai neužsimu šio klausimo, panas Gotieri ir kolegos iš kitų frakcijų e, žino daugiau šioje srityje. Tai yra konkretus pasiūlymai, į kuriuos e, reikia atkreipti dėmesį, svarstant biudžetą, kad e, būtų e, skatinama išorės veiksmų tarnybos misijų plėtra ir jų tikslų siekimas. Taip pat Persijos įlankos valstybių valstybėse turėtų būti vykdoma intensyvesnė mūsų veikla, čia kaip jau sutarta 11 metų kovo 24 dieną. Ir tam reikia pasirengti. Taigi, atsižvelgdama į pakeitimus, aš atkreipiu dėmesį į tokius kriterijus. Ar atsižvelgiama į atitinkamus e, prioritetus, e, kur mažinamos e, biudžeto lėšos, kur turėtų būti 2011 metais sumažintas biudžetas. Komisija aiškiai pasakė, kokios išlaidos jos laukia. Ir Reiktų taip pat atkreipti dėmesį į tas biudžeto eilutes, kuriuose e, nepagristai prašoma lėšų. Čia norėčiau pabrėžti mūsų komiteto prestižą, nes mes negalime siūlyti to, kas yra neįgyvendinama arba kas yra nebūtina. Galbūt aš, jeigu liko penkias minutės, norėčiau uh, paaiškinti kai kurios pakeitimus. Pirmiausia, kalbant apie tas biudžeto eilutes, dėl kurių pateikė, pasiūlymus pateikė komisija dėl institucinės pagalbos valstybėms kandidatėms šiuo atveju kalbame apie lėšas, apie prašomas lėšas, kurios yra didesnės negu 2011 metų biudžeto projekte. Kitas dalykas dar yra horizontalios programos, žinoma, mes pritarėme šių programų finansavimui. Panas Anafranka taip pat patikė pakeitimų susijusių su tarybos reikalavimais. 50-78 pakeitimai čia e, patikimi atitinkami skaičiai. Kitas dalykas e, - bendradarbiavimas su pramoninėmis trečiosiomis šalimis, e, kova su krize, biologinės rizikos sumažinimas susijusios su atominė energetika. Buvo diskutuota ir dėl atstatymo pagalbos teikimo Afganistanui. Tam irgi reikia atitinkamų lėšų numatyti biudžete. Dar keli kolegos iš įvairių frakcijų pateikė pasiūlymus dėl 50 milijonų finansavimo siekiant panaikinti opiumo plantacijas ir paskatinti opimo augintojus imtis kitos veiklos. Tam reikės papildomai 50 milijonų eurų numatyti biudžete. Čia iš, iš tiesų šio tikslo bus labai sunku siekti komisijai, jeigu jis bus patvirtintas, nes nepakanka lėšų. Taigi, dabar kalbant apie biudžeto projektą, jūs matote, kokios yra pastabos pateikiamos dėl biudžeto. Jūs matote, ko konkrečiai nori pakeitimų teikėjai. Jie tai nurodo savo pastabose. Uh, Ir aš manau, kad mes turėtume nesižvelgti į tuos pakeitimus, kurie reikalauja daugiau lėšų, negu pagristai galima suteikti, siekiant atitinkamų tikslų. Čia kalbama dar ir apie, apie lėšų skirimo Jemenui padėti padidinimą iki 3, 3 milijonais eurų. Kitas dalykas tai yra Azijos e, valstybėms skiriama pagalba, tai irgi prioritetinė pagalba. E, e, šiuo atveju kalbame apie rinkimų stebėjimo misijas. Komisija ir taryba nori, kad šios lėšos būtų sumažintos 3 milijonais. Europos parlamentas vis dėl to norėtų paremti tas uh, stebėjimo misijas ir norėtų, kad būtų bent jau finansavimas išlaikytas toks, koks buvo anksčiau. Ir čia panas Lamsdorfas ir aš pateikiau pakeitimus susijusiu su tuo, kad mes bent jau pasiliktume prie 2011 metų biudžeto. Dabar kitas dalykas - Palestinos klausimas ir ten kylantis neramumai. Komisija ir taryba e, prašo, kad 100 milijonų būtų sumažintos lėšos būsimame biudžete įvairios frakcijos vis dėlto nori, kad būtų remiamas taikos procesas, kad būtų padedama pabėgėliams. O tai reiškia, kad mums reikia bent jau 300 milijonų eurų politikai šioje srityje vykdyti. Šiuo metu e, numatyta 350 milijonų šiam tikslui. Todėl mes pritarėme tiems pakeitimams, e, kurie, kuriais reikalaujama, kad e, šis taikos procesas būtų remiamas papildomomis lėšomis. Kitas dalykas, e, įvairios politinės frakcijos reikalauja padidinti lėšas Palestinos valdžios institucijoms. Tai būtent, kad e, lėšos skiriamos e, Palestinai turėtų būti skirstos į dvi dalis e, - Palestinos valdžios institucijoms ir padėti pabėgėliams. Mes ir komisija turėtume pasvarstyti, ar ši biudžeto eilutė turėtų būti išskaidyta į dvi dalis. Mes bent jau Sutarėme su e, Palestinos valdžios institucijomis, e, kad galima e, taip daryti ir galbūt imsimės padalyti šią biudžeto eilutę. Anksčiau buvo taikoma tokia praktika, kad būtų biudžetas paprastesnis ir kad būtų lengviau išmokėti šias lėšas. Dar buvo patiktas pasiūlymas, kad būtų sumažintos lėšos. E, e, Palestinai, e, tai komisija ir taryba pateikė pasiūlymą, kad šio lėšo buvo sumažintos 200 milijonų eurų. Būtent dėl tos pačios priežasties, kad būtų paprasčiau administruoti šias lėšas. Tačiau aš bet kokiu atveju e, prieštarauju tam. Tačiau e, bet kokiu atveju ateityje ši eilutė turėtų būti suskirsta į dvi dalis. Ir mes turime pasitarti su visomis suinteresuotomis šalimis, e, taip pat pasitarti su UNRO institucija Briuselėje. Taigi tokios pastabos dėl e, biudžeto, o dabar mano politinės pastabos. Čia kalbant apie, apie UNRO ir apie Palestinos valdžios institucijas, buvo numatyta, kad e, visos lėšos būtų atidėtos į rezervą ir kad mes e, reikalautume, kad taikos procesas būtų vykdomas ir kad būtų padedama pabėgėliams čia mes kalbame ne apie tai, kad e, būtų užtikrintas šių pabėgėlių išgyvenimas. Šio pagėdavimo mes negalime įtraukti į biudžetą, čia yra ne ta vieta, kur galima reikalauti tokių dalykų. Tačiau ateityje mes turime atkreipdėmėsi tai, kad mes turime ne, ne tik padėti tiems pabėgėliams išgyventi e, ir nenumirti, bet turime jiems padėti ir imtis atinkamos veiklos. Ir 16 milijonų iš 2011 metų biudžeto yra skirtame e, šiais ryčiai. Panas Alfranka dar pabrėžia bendradarbiavimą su Pietų Amerika. Čia aš norėčiau paaiškinti dar šį pakeitimą. Čia kalbame e, apie sumažinimą 120 milijonų metų, lyginant su 2011 metų biudžetu. O 2011 metais buvo skirti 26 milijonai papildomai. Ir šios lėšos buvo numatytos uh, jau 2011 metais, tačiau jos negalėjo būti panaudotos e, pagalbai Pietų Amerikai teikti. Ir jos buvo skirtos e, viduržėmio jūros regionui. Tai vadinasi, 370 milijonų, kurie buvo numatyti 2011 metų biudžete, jiems buvo pritarta, nes tie e, pinigai buvo reikalingi mūsų įsipareigojams Pietų Amerikoje. Ir dabar šios lėšos buvo sumažintos iki 352 milijonų, e, atsižvelgiant į patikslinimus, kuriuos pateikė komisija. Negalima pasakyti, kad tie reikalavimai arba įsipareigojimai e, pasikeitė per tą laiką. Jeigu mes norime išlaikyti savo kriterijus, jeigu mes atsižvelgiame savo, į savo likšalinius e, prioritetus, e, tuo met balsavimo sąraše mes reikalavome, kad būtų atkurtas 2011 metų biudžetas. E, čia mes kalbame apie tuos 26 milijonus eurų, kurie tau būtų papildomai skirti ir kad jie būtų vėl numatyti šitie 26 milijonai Pietų Amerikai. Aš norėčiau trumpai paaiškinti, čia mes e, kalbame ne apie tai, kad e, mes e, siekime skirti daugiau lėšų Pietų Amerikai ir ne dėl to, kad aš pati esu Ispanė ir man rūpi Pietų Amerika. Čia mes savališkai neskirstome biudžeto lėšų. Mes e, e, norime e, skirti tas lėšas, kurių trūko praėjusių metų biudžete, nes mes norime skirti pagalbą Venezuelai. Tos lėšos nebuvo panaudotos Venezueloje. Mes e, norime neperskirstyti lėšas, bet e, norime e, panaudoti tas lėšas, kurios nebuvo panaudotos Venezuelai, bet buvo numatytos. Tokiu atveju reikia atsižvelgti į tai, kad turi būti laikomasi tam tikro lankstumo perskirstant lėšas iš vienos biudžeto eilutės į kitą. Taigi, e, visos tos lėšos, kuris buvo matytos atitinkamus e, biudžeto eilutėms, apie jas reikia išsamei padiskutuoti e, mūsų komitete ir parlamente. Ši nuostata taikoma ne tik Pietų Amerikai, bet ir apskritai visam biudžetui. Apie 700 milijonų eurų, kuriuos e, numatė komisija tai mūsų prioritetams viržymėjos e, regionui. Yra skirti vystamojo bendradarbiavimo pagalbai, e, taip pat kitoms programoms. Mes turime atsižvelgti į visus prioritetus, kuriuos iškėlėme. Ir turime atsižvelgti į tai, kad vis dėlto tos biudžeto eilutės nėra taip tvirtai patvirtintos ir galima tarp jų perskaityti lėšas. Taip pat lėšos yra skiriamos ir keturiems bandomiesiams projektams. Yra skiriamos lėšos uh, ir jungtinėms tautoms, būtent e, atitinkamam forumui e, lyčių klausimams spręsti ir moterų situacijai gerinti. E, tai tam klausimui buvo teikti pakeitimai, ponios Gomes, susiję taip pat su smurtu prieš moteris ir vaikus. Aš norėčiau padėkoti komiteto sekretariatui, taip pat norėčiau padėkoti Rafaeliu ir Anijas ir visiems e, padėjėjams ir komisijos atstovams, e, su kuriais susisiekiau rengdama e, šią nuomonę. Ir žinoma, norėčiau padėkoti šešėlinės pranešėjams ir kolegoms, kurie pateikė pakeitimus ir konstruktyviai diskutavo. Labai ačiū už tikrai išsamų pristatymą. Dabar šešėlinėms pranešėjams suteiksiu žodį ponas Lafaranka apie pavardų. Gracias, señora presidenta. Eh, gracias también a la ponente por. Ačiū, ponė pirmininkė, dėkoju pranešėjai už detalų pristatymą. Man atrodo, detaliai buvo viskas e, išsakyta dėl 12 metų biudžeto situacijos palyginti su 11 metais. Kaip politinė frakcija mes esame patenkinti apskritai ponios Munijus pranešimu ypač kai kalbam apie pietų ir rytų kaiminystės politiką. Man atrodo, kad mes turėtume gražinti asignavimus Palestinos autonomijai, taip pat ir dėl kitų pastebėjimų, kuriuos išdėsite. Mes neprieštaraujame dėl to, kad būtų gražinti asignavimai, kaip jūs minėjote. ypač kai kalbama apie išorės veiksmų tarnybą. Aš pats kaip pranešėjas šiame komitete pasisakiau už tai, kad būtų padidinti biudžeto ištekliai išorės veiksmų tarnybai. Manau, kad ji turi būti labai dėmesinga rinkimų stebėjimo misijų atžvilgių. Aš pats turėjau galimybę pristatyti savo analizės rezultatus komisijai. Man atrodo, kad e, rinkimų stebėjimo misijos galėtų, gali nukentėti ir tai turės e, rimtų pasiekmių. Taip pat norėčiau paminėti darybų pradžios su e, Junktinės Arabų Emiratais. Man atrodo, kad tai yra gera galimybė pasijudinti į priekį. Taip pat kalbam apie darybas dėl Irano ir ankstesnių institucijų nutarimų dėl Irano. Politinės frakto, frakcijos kol kas pasisakė apie tai, už tai, kad būtų įsteigta delegacija Teherina. Aš nesakau, kad reikėtų tai padaryti, tačiau turime labai atsargiai renkti savo pastabas dėl biudžeto pranešimų šią prasme. Ir teikdami nuorodas Europos parlamento rezoliucijas dėl situacijos Teherane priimtas anksčiau turime būti tikslus. Pone pirmininkė, Europos liaudės partijų frakcija iš esmės pritarė pranešimui ir elementams susijusiems su išorės veiksmų tarnyba. Aš nesuprantu, kodėl rezoliucijos projektas, dėl kurio reikės balsuoti, negali būti aptartas e, balsavimo metu, nes paprastai biudžeto projektas yra pateikiamas. Na, šiuo atveju galbūt ir trūko laiko, tačiau aš nemanau, kad kad dėl to gal, reikėtų balsuoti vėliau. Man atrodo, kad galima tuos klausimus aptarti detaliai. Žinome, kad įvyko pokyčių Libijoje. Ir manau, kad būtų gerai išlaikyti tam tikrą lankstumą Libijos atžvilgių naujajame biudžete. Žinoma, norime užtikrinti, kad pirinamasis procesas Libijoje būtų remiamas kiek tik mes įmano, kiek galime, tik tai tiek norėjau pasakyti savo frakcijos vardu. Iš esmės mes norėtume gražinti mokėjimo signavimus pagal 11 metų lygmenį, ypač kai kalbame apie tarptautinius susitarimus ir laikantis pranešėjas pozicijos. Man atrodo, kad e, pranešimas yra patenkinamas, turint galvoje esamus apribojimus. Ačiū. Ačiū, ponia Slafranka. Galbūt iš dalies būtų galima į tai reaguoti. Pane Urkis taip pat atsakys. Nuomonės projektui gal bus daugiau laiko padiskutuoti, bet e, ponė Munis galės greit to jos paaiškinti e, tuos klausimus, kuriuos iškėlėte dabar Aldė vardu, ponė Jetanmakė. Ačiū, ponė pirmininkė, malonu vėl visus matyti čia, tikiuosi, kad e, jums vasara buvo gera. Ir man atrodo, visi atrodo šiek tiek kitaip, ne tokie stresuoti kaip dirželio e, pabaigoje ar liepos pradžioje. Taip pat dėkoju pranešėjai Munys už puikiai atliktą darbą. Mano frakcija mielai pritars įvairiems jos pakeitimams. Norėčiau pakalbėti apie keletą iš jų dėl pakeitimų skirtų Palestinai. Tikiuosi, kad galime pasiekti kompromisą, kuris atsižvelgtų e, į poreikį užtikrinti pakankamą finansavimą. Dėl pakeitimų, kalbančių apie ES delegacijos įsteigimą Irane, tai turiu pasakyti, kad sutinku su ponu Salafranka. Franka noriu pabrėžti, kad mano frakcija neprieštaraus konkrečiai šiai idėjai, tačiau nesu įsitikinusi, kad biudžeto procedūra yra tinkamas būdas e, kalbėti apie tai ir apie tokią šalį kaip Iranas. E, siekiant e, įsteigti delegaciją Irane reikia rimtai tai apsvarstyti politinę prasme ir reikėtų išklausyti ir išorės veiksmų tarnybos nuomonę šio klausimu. Jeigu kas nors čia iš e, tos tarnybos yra, būtų galima išklausyti tokią nuomonę jau šiandien. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad biudžeto taupimo laikais, ekonominės krizės laikais, parlamento užduotis taip pat kaip ir tarybos pareiga yra sakyti, kad e, biudžetas gali būti didinamas e, labai ribotai ir kukliai. Ypač norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į kai kurias biudžeto eilutes, kalbančias apie paramą kandidatėms ir potencialioms kandidatėms. Skaičiai, kaip suprantu, yra pagristi e, daugiametę finansinę programą Tačiau šalių kandidačių apsarvavimo galimybės nedidėja atitinkamai pagal ES kalbamą biudžetą, taigi, taigi reikia ir tai turėti galvoje, kalbant apie įsipareigojimus. Juos reikia vykdyti, tačiau jie gali būti tik tai pagristi e, realiais poreikiais. Tik tai tiek ir tą norėjau pasakyti. Dar kartą noriu padėkoti už puikų bendradarbiavimą. Ačiū, ponė Jėtinmakė. Ponas Arlakė. Thank you. Thank you, Mr. President. Uh, while uh, I thank... Ačiū, pirmininkė. Noriu padėkoti kolegijai Munis už atliktą darbą, rengiant nuomonę dėl biudžeto, bet noriu pabrėžti vieną dalyką. Visų pirma, Palestina labai tvirtai remiu mm, dabartinės biudžeto nuostatas. Turime parodyti konkrečią paramą, solidarumą, mm, kai eina kalba apie ES veiklą tame regione ir turime pasirūpinti, kad būtų visos reikalingos lėšos numatytos. Tad Tikrai pabrėžiu, jog labai svarbu yra numatyti reikiamas lėšas, kai eina kalba apie mūsų įvaizdį, mūsų reputaciją, būtent tokiais svarbiais klausimais. Tas pats pasakytina ir apie Afganistaną. Pateikiau pakeitimą su 27 parašais e, iš, įvairių, iš kelių frakcijų. Bent keli kolegos e, mane paragino uh, galvoti apie Afganistano pranešimo tam tikrą tasą, apie tolesnę strategiją mes galvojame apie alternatyvius veiksmus šioje šalyje, dėl šios šalies, jį praėjo vieneri metai jau nuo praeito pranešimo, taigi labai svarbu yra numatyti pinigų tam, ką mes e, ketinsime nuveikti, ne, po žodžių turi slypėti pinigai kad nebūtų po to kit, kažkokių tai kitokių pasiekmių ES biudžetui. Tad aš tikrai pabrėžčiau tai, jog reikia numatyti 50 milijonų eurų. Tai nėra didelis skaičius, ypač turint omenyje, kokį poveikį galėtų turėti tokie skaičiai bendram mm, Afganistano taikos ir atkūrimo procesui. Taigi, prašyčiau kolegų konkrečiai parodyti paramą šio klausimu. Manau, kad ES biudžete pakanka erdvės, kad būtų galima padaryti tokį nedidelį pakeitimą. Biudžetas nėra um, tobulas instrumentas, yra dar uh, bent keletas absurdiškų dalykų, mes vis dar teikiame finansavimą turtingoms valstybėms, mes vis dar finansuojame visiškai nereikalingą veiklą, taigi aš manau, kad labai svarbu yra racionalizuoti biudžetą ir sukoncentruoti į, į prioritetus, kaip Afganistanas Afganistanas, Palestina ir taip toliau. Tai yra absoliučiai būtina. Mūsų patikimumas, mūsų įvaizdis galės būti vertinamas ir tokiu matu. Ačiū, ponarlaki. Dabar žodis poniai Gomes, bet prašysiu kolegų kalbėti kaip galima trumpiau, kadangi jau mus paudžia laikas. Pone Gomes. Uh, Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau ir aš padėkoti kolegijai Marija Munis, jie atliko puikų darbą, parengė puikų dokumentą ir išsamei pristatė mums. Ir, ir mano pastabos būtų tokios pat, tai yra parama jungtinių tautų atitinkamoms tarnyboms, agentūroms, ypač kovojant su smurtu prieš moteris ir vaikus. Labai remiu jos požiūrį į Palestiną, taip pat ir Iraną. Manau, kad galvojant apie delegacijos atidarimą Irane, čia dalykai yra daug platesnio pobūdžio, ne vien tik tai biudžeto klausimas, bet aišku, jeigu nebus biudžete numatytų priemonių, pinigų tai nieko nebus. Aišku, biudžetas, ne vien biudžetas nulems sprendimus ir žingsnius toje srityje, bet aš manau, kad jeigu biudžetas bus, tai tuomet poniai Aštan bus daug lengviau judėti į priekį tuose procesuose. Dabar noriu prisiminti tai, kas yra pasakyta nuomonės šeštame punkte, kad reikia užtikrinti politikos nuoseklumą, kai eina kalba apie vystimosi politiką. Tai yra sritis, kur ir toliau turime labai rimtų problemų. Pagrindinė ES pagalbos gavėja yra Etijopija ir vyko neseniai klausimai kartu su vystimosi komitetu ir žmogaus teisų ataskaitas aiškės girdėjome, kur pasakyta, kad ES pagalba yra netinkama tinkamai naudojama ir yra iš tikrųjų nukreipta tam, kad būtų galima dar labiau įtvirtinti dabartinę valdžią ir sustiprinti jos taikomas represijas prieš Etiopijos žmonės. Tai dar kartą sustiprino BBC parodytas filmas rūpiučio mėnesį. Aš mielai jums visi visiems kolegos atsiųsiu nuorodą, kad galėtumėm pažiūrėti tą filmą. Aišku, rūpjūtį buvo atostogos, gal ne visi matėte jį. Tai dar labiau išryškina tai, ką pasakė e, Human Rights Watch, e, kokios yra žmogaus teisų ataskaitos apie pažeidimus ten. Tai yra valstybė, kuri gauna didžiausią jas pagalbą. Mes siuntėme rinkimo stebėjimo misijas, kurios net negalėjo parengti savo galutinių ataskaitų valdžiai, kadangi jos negali, ne, nepateko ten, nebuvo um, iš viso kritika išgirsta ir tikrai negali ES užmerkti akių ir turi labai rimtai pamastyti apie biudžetą šio klausimu. Dabar Veigel. Tu. Ačiū pirmininkė noriu paremti tą pakeitimą ir aš taip suprantu, kad yra dauguma kolegų, kurie remia tą pakeitimą, kad reikia toliau išlaikyti paramą, kur yra numatyta Palestinos valdžiai ir UNRAI. Tokio dydžio pagalba, kokia jau iki šiol yra numa, pasiekta, tikrai labai svarbu, kad palestiniečių gazoje nebaustumėm to, e, dėl to, kad per pastaruosius e, keliarius metus mm, lėšos nebuvo panaudotos dėl to, kad buvo visiška blokada ir nebuvo įmanoma įgyveninti tuos projektus, kuriuos rėmė UNRA. Antras dalykas, aš irgi norėčiau paremti minti, kad reikia dotacijų bent jau 50 milijonų eurų riboje, kad būtų galima pradėti penkerių metų planą gyveninti dėl opimo augimo, auginimo um, atsisakymo palaipsniui Afganistane reikia atsižvelgti į tai, kaip viskas rutuliuojasi Afganistane, karinėje srityje. Ir manau, kad tai yra tik dar viena priežastis, rodanti, kad turime e, paremti e, išskirtinai civilinę e, programą, kuri leidžia šiai šaliai pajudėti pozityvę kryptimį. Ir tai irgi pasakyta pranešime dėl naujos politikos Afganistano klausimų, kuris susilaukė tokio plataus Europos parlamento narių palaikymo. Ačiū. Ačiū, panai Vaigel, panas Van Orden. Much, uh, well... Ačiū, ponia pirmininkė, labai trumpai. Bendra pastaba. Problema yra, kad labai lengva išleisti daugiau pinigų įvairiems projektams, kuriems norėtųsi pritarti. Tačiau iš tikrųjų šiuo metu patiriame ekonominę krizę, kai visos vyriausybės mažina viešasias išlaidas ir man atrodo, kad turėtume taupyti biudžeto lėšas ir nesistengti išleisti vis daugiau pinigų. <clears throat> Be to, kartu su to mums reikia prioritetų. Ir šiuo metu aiškus prioritetas yra Viduržėmio jūros pietų ir Šiaurės Afrikos valstybių reikalai. Čia reikia tos reikalus pabrėžti. Mums reikia mažinti išlaidas, apsiriboti ir tinkamų prioritetų. Reikia pamiršti visas ambicingas idėjas dėl konkretaus Palestinos klausimo. Tai žinoma, yra pavojingų įvykių ir nu, įskaitant ir vienašališką verslingumo deklaraciją iš Palestinos pusės. Tai būtų labai nenaudinga vidurio rytų taikos proceso kontekste, kuomet visi sutinka, kad tas procesas turėtų būti dėrybų procesas. Ir viskas, kas, ką daro ES, turi atitikti tai, kad nebūtų pažeista šita ilgalaikė pozicija dėl dėrybinio taikos proceso. Ačiū, ponia Varvardinai, ponas Galtieri. Thank you. Ačiū. Visiškai pritariu pranešėjos pozicijai. Tik tai norėčiau paminėti kai kuriuos pakeitimus, kuriuos pateikiau dėl išorės veiksmų tarnybos. Tais pakeitimais bandoma grįžti prie biudžeto projekto, nes kai kurios tarybos įneštos detalės atrodo labai keistos ir nesuprantamos. Pavyzdžiui, 88,3 milijono delegacijoms e, susijęs su 11 metų biudžetu ar kai kurie klausimai dėl satelitinių vaizdų ir panašiai. Man atrodo, kad e, šie aspektai nepakankamai koordinuoti. Žinau, kad e, parlamentas nori e, remti išras veiksmų tarnybos biudžeto projektą, tačiau tai turi būti susijęs su išras veiksmų tarnybos noru palaikyti dialogą su parlamentu, ypač skaitant tokius svarbius klausimus, kurie atsirado metų eigoje, pavyzdžiui, dėl nuolatinio Europos Sąjungos darbuotojų skaičiaus ir vaidmens. Taigi pateiksiu žodinį pakeitimą dėl to, kad toks lėšų padidinimas biudžeto projekte būtų perkeltas į rezervą, kad būtų galima geriau koordinuoti e, veiksmus su išorės veiksmų tarnyba dėl siekiant balanso e, tų e, darbuotojų skaičiaus tarnyboje. Ačiū, ponia Galtieri. Toliau, ponas Ek iš komisijos, prašau kalbėti trumpai. Merci beaucoup, madame la présidente. Euh, je voulais juste Ačiū, panė pirmininkė. Noriu tikrai pasakyti, kad komisija yra pateikusi subalansuotą biudžetą. Uh, Ir mes labai dėkojame už jūsų pateiktus pasiūlymus, kuriais yra siekiama mm, atstatyti tas sumas, kurios buvo sumažintos, tačiau labai mm, sunku būtų atitinkamose skyriuose rasti rezervų, taigi tai, kas buvo numatyta mm, didinimo linkme, tai bus labai sunku pagrysti. Noriu tik tai dabar plačiau pakalbėti apie Palestinos ir UNRA eilučių atskirimą. Mes neremėme tokio e, atskirimo, kadangi tai iškeltų problemų įgyvendinimo ir lankstumo atžvilgių. Jau ir dabar yra labai sudėtinga įgyventintos įvairius veiksmus Palestinoje ir jeigu dar sumažintumėm tą lankstumą dirbtinai, sakyčiau taip, atskiriant tas sumas, tai mums bus labai sunku toliau įgyventi tuos veiksmus. Ačiū. Pirminkė, ačiū. Sgerinė iš išorės veiksmų tarnybos. Ačiū pirmininkė, ačiū gerbiamai pranešėjai, gerbiami Europos parlamento nariai. Visų pirma, norėčiau kaip e, finansų direktoriui šiais veiksmų tarybai e, prisistatyti jūsų komitetui ir pasakyti, kad esu atsakingas už finansinius klausimus. Kai nekalba apie 2012 metų biudžetą ir noriu e, išės veiksmų tarnybos vardu padėkoti Europos parlamentui už visą Europos parlamento paramą diskusijose mm, dėl, naujos, dėl mūsų naujos tarnybos formavimo ir darbo klausimų. Mes esame labai dėkingi už jūsų paramą. Su didžiuliu sudomėjimu analizavome pranešėjos nuomonę ir jei leistumėt visų pirma kelios bendro pobūdžio pastabos, o paskui jau konkrečiau apie pakeitimus, ką siūlo komitetas. Pirma tokia bendra pastaba būtų, kalbant apie EIVT biudžetą, tai aišku, 2012 metų biudžetas yra pirmasis e, mūsų biudžeto projektas, kurį rengėme. Ir Be abejo, galvojame apie tai, kokių lėšų reikia mūsų veiklai plėsti ir gilinti. Visų pirma, tai administracinės išlaidos. Tai yra privalomos eilinės išlaidos, tai yra atlyginimai, nuoma ir taip toliau. Biudžetas aiškiai auga 27 mm, milijonai eurų palyginti su bendra suma yra pakankamai nuosaiki, nedidelė ir, ir tas augimas yra būtinas tam, kad būtų galima įgyvenyti, vykdyti tas užduotis, kurios numatytos naujai, kurių nebuvo pirmai biudžete. Ketvirta bendra, po, bendro pobūdžio pastaba, kaip ir pranešė, sakė, ką taryba pirmojo svarstymu nusprendė mažinti kai kurias sumas. Jeigu tai būtų padaryta 2012 metais EIVT e susidurtų su didžiuliais sunkumais, e, turint omenyje, kad mūsų veiksmai įsibėgės visų mastu. Pranešėjos nuomonės pakeitimus analizuojant, EIVT norėtų pateikti tokias pastabas. Mes, aišku, visiškai remiame pono Galtieri pasiūlymus dėl EIVT biudžeto, būtent turint omenyje rezervo lėšas. EIVT taip pat remia pakeitimą, kurį uh, pateikė ponė pranešėja, ponė Brantner, ponas e, Salafranka ir kiti parlamentarai, anali, kuriuo analizuojama e, Europos taikos instituto kūrimo galimybės. Toliau pakeitimas, kurį pateikė ponė Brantner dėl darbuotojų EIVT kaip ir kitos ES institucijos turi įgyvendinti tai, kas yra numatyta, kokie yra, kokios yra mūsų pareigos, funkcijos. Ir jeigu būtų įgyvendinta tai, kas numatoma tokie sumažinimai, tai mes negalėtumėm vykti visų savo funkcijų. Toliau paskutinis dalykas dėl delegacijos Irane atsiprašau, Arab, e, nes Arabo Emiratuose. Čia EIVT pritarė parlamentarų pozicijai, kad ES e, buvimas tame regione turi būti stiprinamas. Ir e, Nes Arabų Emiratos atidarytinos delegacijos klausimas turėtų būti svarstomas iš uh, E, politinio požio taško, o ne biudžetinio. Dabar dėl delegacijos Irane, e, kaip parlamentarai sakė, klausimas yra sudėtingas ir sprendimas galės būti priimtas tik tai tuo met, kuomet bus vyktos visos reikiamos politinės sąlygos. Kol kas to nėra. Taip pat noriu priminti, kad vyriausioji galiotinė be abejo toliau e, darys viską, kas yra įmanoma, kad būtų įgyveninti visi jos įsipareigojimai duoti Europos parlamentui praeitais metais, kuomet buvo e, svarstomas visas Europos išorės veiksmų tarnybos kūrimas. Ačiū, pirmininkė. Ačiū, ponė Gerin. Pane Minys, gal pabaigai apibendrinti. Muchas gracias a todos los que han intervenido por sus comentarios. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū visiems pasisiek, pasisakiusiems. Ačiū už jūsų paramą. Iš tiesų, aš dirbu ne viena, daugelis kolegų man padėjo, prisidėjo savo pakeitimais. Ir mes jau anksčiau aktyviai keitėmės nuomonėmis. Dabar dėl tų ginčytinų klausimų. Aš turėčiau vėl priminti e, tą mums jau žinomą temą Afganistaną. Čia, čia mes kalbame ne apie tai, kad per mažai lėšų, 70 ar 40 milijonų eurų. Mes e, šiuo atveju kalbame apie tai, kad nesilaikome kriterijų, kurie buvo iškelti šiam biudžetui ir skiriamams lėšams. Nes e, e, konkrečiams programams arba projektams nėra numatyta konkrečių lėšų. Iš tiesų, e, šitas lėšų skirimas priklauso nuo e, konkrečios valstybės ir nuo susitarimų su konkrečia valstybė. Tai būtent kokia strategija ten vystoma ir kokiu lėšų tam reikia. Galbūt politinių požiūrių e, tokios problemos spręstinės politinėmis priemonėmis. Tačiau aš manau, kad biudžeto komitetas tikrai nepritarto E, tam, kad būtų didinamas biudžetas tokiams programams ir planams. Todėl aš siūlyčiau pasilikti prie to pakeitimo, kuris buvo pateiktas. Tai būtent, kad didžioji dalis e, Afganistanai e, skirtų lėšų būtų skirta opimo plantacijų panaikinimui ir ten dirbančių žmonių veiklos pakeitimui, Dėl, kalbant apie e, biudžeto lėšų skirimo nuoseklumą, tai aš keli žodžius pasakysiu apie Iraną. Galbūt galėtume siekti kompromiso šiuo atveju ir Irane, Irake, Jemene atidaryti e, misijas. Tai būtent atidaryti misijas tuose valstybėse, kuriuose misijų reikalavo Europos parlamentas o komisija turėtų atlikti parengiamai darbą ir, ir pa, pa, parengti dirbą šių misijų atidarimui. Čia neturėtume galbūt daryti aiškios nuorodos į tas misijas, bet galbūt galėtume atkreipti dėmesį į Europos parlamento reikalavimus šioje srityje, į patiktas nuomonės. Ir galbūt tai būtų kompromisas. Biudžetas bet kokio atveju yra mums visiems svarbi politinė priemonė. Mes turėtume išlikti nuoseklus. Mūsų reikalavimai turėtų būti taip pat nuoseklus. Mes turime būti ryštingi. Mums reikia kuo didesnės daugumos, kad galėtume išlaikyti savo politinę poziciją. Ir reikia kuo didesnio konsensuso. Ačiū, ponė Manijas. Aš dar kartą priminsiu mūsų e, laiką. E, e, rugsėjo 7 dieną bus pateikiami angliškai pakeitimi rugsėjo 17 dieną mes balsuosime dėl šių pakeitimų. Dabar aš norėčiau pasiūlyti kelias minutės padaryti pertrauką. Mūsų darbo tvarkė numatytas nuomonių pasikeitimas su panu Sorensu. E, bus e, uždaras posėdis, todėl e, skirsime kelias minutės